Labas rytas, e, pradedame darbą. Manau, kad. E, Pirmasis darbo tvarkės klausimas yra Kalos Ongulų e, pranešimas dėl atlikų tvarkymo direktyvos. Suteikiu, suteikiu žodį pranešėjui. Ačiū, pirmininkė.